Europos vadovų taryba turi priimti sprendimus vienbalsiai ir kad, kad ir ką mes nuspręstume, visa tai yra blokuojama Europos vadovų taryboje. Taigi noriu paprašyti, kad jūs imtumėtės ir šios politinės kovos, nes priešingų atveju apie tai, apie ką mes kalbame, liks tiesiog norų sąrašas ateičiai. Taigi tiek norėjau pasakyti e, per šias keturias minutės. La parola all'onorevole Keller per il gruppo dei Verdi. Ačiū dabar poniai Keller žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū ministrė pirmininkė, už jūsų kalbą. Manau, kad ji buvo labai tvirta ir stipri ir proeuropietiška. Mes Europoje dabar matome daug vyriausybių, kurios nesugeba užtikrinti teisinės valstybės principų ir demokratinės pažangos savo šalise. Todėl džiaugiuosi matydama, kad E, kai, kai kur tai daroma kitaip ir aš ypač džiaugiuosi tam tikromis priemonėmis, kurių jau buvo imtasi Ispanijoje ir kurios atspindi jūsų įsipareigojimus. Taigi pirmas sprendimas - minimalaus darbo užmokesčio padidinimas iki 900 eurų. Tai padės daugeliu šeimų, kurios nukentėjo nuo biudžeto sumažinimų, nuo socialinių reformų. Taip pat džiaugiuosi ir jūsų numatoma reforma mokesčių srityje. Mes norime tikros socialinės sąjungos ir tam reikia daugiau pastangų ir taryboje, ir kiekvienoje valstybėje narėje. Ir labai tikiuosi, kad kiti pasieks jūsų pavyzdžių. Antras sprendimas - e, šeimos, kurios įsirengia saulės baterijas, gaus iš to naudos. Tai yra būdas kovoti su klimato kaita ir taip pat atlyginti žmonėms už jų iniciatyvą ir taip pat pasirūpinant, kad visi prisidėtų prie mūsų siekio išgelbėti planetą. Šių konkrečių žingsnių tikrai reikia. Ir Kaip jau šiandien buvo minėta, labai džiaugiuosi, kad jūsų ministrų kabinete yra daugiausia moterų visoje ES. Moterų teisės yra žmogaus teisės ir mes dar tikrai, tikrai nepriartėjome prie tikros lyčių lygybės. Matome pasipriešinimą daugelį ES valstybių narių moterų teisėms, žmogaus teisėms. Taigi džiaugiuosi, kad dar liko vyriausybių, kurios e, įgyvendina ambicingą lyčių lygybės darbo tvarkę. Bet žinoma, lygybė nėra lengvai sprendžiama problema. Taip pat jūs e, paveldėjote nemažai problemų. Viena iš jų yra Katalonija. Kat Na, iš tikrųjų, konservatoriai tik paaštrino konfliktą. Dabar ši problema atsidūrė ant jūsų stalo. Ir akivaizdu, kad tik demokratiškas politinis sprendimas gali padėti žengti pirmin. Čia reikia tai paminėti ir sprendimą dėl. E, suimtų įkalintų asmenų, tarp jų yra ir priklausančių mūsų frakcijai, iš tikrųjų jiems taikomos priemonės Belgijoje ir kitur net laiko teisėtumo testų. Taigi reikia geros valios iš abiejų pusių, tik gera valia mus priartins prie sprendimo, kurio labai reikia Katalonijai, visai Ispanijai ir visai Europai. Ministrė pirmininkė, jūs minėjote Europos vertybės ir tai, kad mes visi jas turime ginti. Ir čia aš noriu išreikšti savo susirūpinimą dėl Andalūzijos ir dėl ten formuojamos vyriausybės. Ekstremistinė dešiniųjų partija dirbs vyriausybėje. Ir man labai liūdna matyti, kad konservatoriai ir liberalai su tuo taikstosi. Tai yra susitarimas, kuris mm, užtikrins, kad dešinieji ekstremistai bus girdimi. Aš esu tikra, kad daugelis iš jūsų nesate to patenkinti ir manau, kad dabar yra laikas imtis konkrečių veiksmų ir visi mes, visos mūsų frakcijos turime siekti, kad to nebūtų. Tai yra gėdingas susitarimas. Na, jeigu mes visi dabar susitartume su dešiniaisiais ekstremistais, kaip taip, kaipgi tai atrodytų. Taigi nedarykime to. Ir taip pat Reikia neužmiršti ir moterų teisų, moterų lygybės. Smurtui prieš moteris neturi būti vietos niekur ES. Ministrė pirmininkė, noriu priminti, kad daugelis jūsų minėtų tikslų, tai yra lyčių lygybė, e, socialinė Europa, įgyvendiname ir ES lygių. Taigi mes tikimės jūsų iniciatyvos taryboje ir jūsų paramos taryboje. E, Pas, Sistenkite, kad kolegos taryboje pasiektų jūsų pavyzdžių ir siekite progresyvios, ekologiškos socialinės Europos. Galite tikėtis čia ir mūsų paramos. Ačiū. Guja frakcijos vardu žodis ponui Lopez Bermejo. Pone Lapas Bermecho. Pirmininkė, pirmininkė Sančiasai, dėkoju, kad atvykote Europos parlamentą ir kad dalyvaujate mūsų diskusijoje, kur yra be galo svarbi, nes populistai, ypatingai e, dešinieji populistai, siaučia visoje Europoje, taip pat ir Ispanijoje. Tačiau Nesvarbu, ar mes e, sutarėme dėl, tų, e, dėl nuomonės, kokie pavojai grėsia Europai, visgi manau, kad jūs e, prisidedate prie teigiamų reiškinių atvykdamas čia. Reikia kovoti su tokios fašiš, fašistinėmis pažiūromis, e, rauti su, šaktimi, su šaknimis. E, jos kyla todėl, kad dauguma e, vyriausybių aplaidžiai žiūrėjo į darbo žmonių klasę ir e, politika, kuri kyla taip pat ir iš Briuselio, tik tai greuna gerovę. Krizė greuna gerovę, o e, tai, kaip valdoma krizė, prisideda prie netvarumo. E, šita politika, kuri yra naudinga tik tai privilegijuotėsiams, kuria labai didelę neteisybę, socialinę neteisybę. Vyriausybės Ispanijoje vienos ir kitos pusės e, dalyvavo e, įvairiausiose e, taupimuose, apkarpimuose, pensijų, švietimo ir taip toliau. Įvykdė darbo reformą, kurio, dvi reformas, kurios yra labai nenaudingos darbuotojams. Negali tai kartotis. Jūs sukūrėte puikią audrą tam, kad tuo pasinaudotų e, kraštutiniai dešinieji, e, tai žmonėmis, kurie yra nusivylę. Ir jie kalba apie neteis... išgalvotus priešus ir apie išgalvotus sprendimus. 140 milijonų skurstančių ir dirbančių išnaudo, na, prastą darbą dabar yra Europoje, Europos Sąjungoje, ypatingai pietuose. Būtent todėl e, pietuose e, pirmiausia nekuriama pridėtinė vertė ir žmonės yra traktuojami kaip pigi darbo jėga. Ir daugybė žmonių nežino, ką daryti, nes bijo, kad bus atleisti. Pavyzdžiui, alkoa nepasiekė susitarimo. Vodafone, Liberų, Amazon yra daugybė įmonių, kurios naudojasi tą situaciją. Ir e, vyriausybė nieko nedaro e, reikė, turėtų būti pirmiausia prioritetas piliečių gerovė, o ne tų tarptautinių įmonių gerovė. Reikia viešosios politikos, kuri kurtų kokybiškas darbo vietas, neleistų išnaudoti darbuotojų nei vienoje valstybėje narėje, nes iki šiol laisvas kapitalo judėjimas e, ėjo ranka rankon su laisvu skurdo ir neligybės judėjimu. Labai svarbu, kad dešiniųjų politika e, nes netarnautų ir toliau elitui. Mums reikia negerų norų, o įsipareigojimo. Pavyzdžiui, kad socialinė politika taptų e, centru visos po, Europos politikos. Reikia ratifikuoti Europos socialinę hartiją. Ką jūs žodate padaryti tam, kad ES išorės politika e, būtų patikima? Pavyzdžiui, pavyzdžiui, kaip ne, nebūtų tokių atvejų kaip Sah, e, Vakarų Sahara ar Palestina. Arba, pavyzdžiui, e, rinkimų įstatymas, arba lygybė moterų ir vyrų. Moteris kenčia dėl neligybės visose srityse, bet mes nenuleisime rankų, mes toliau kovosime ir ginsime savo moterų interesus. Ačiū. EFDD e eh, frakcijos vardu žodis poniai Ferrara. President. Ačiū pirmininkė. Premjerė. Ministrė pirmininkė, dėkoju, kad atvykote. E, tai 65 diskusija apie Europos ateitį. Ir žinoma, dabar Europa išgyvena ypatingai sunku laikotarpį. Ir 25 kartą mes turime klausti, kodėl. Mūsų atsakymas visą laiką yra tas pats. Neteisinga politika veda prie neteisingumo. Du pavyzdžiai. Taupimo politika e, mūsų visuomenėje padarė labai dėlės žalos. Vakar pirmininkas Junkeris čia patvirtino, pripažino, kad taupimo politika tikrai padarė žalos. Geriau vėliau negu niekada, bet šiuo atveju ne. Mes tikrai, tai pripažinta, pripažinta buvo tikrai per vėlai. Buvo imtasi politikos, kuris sugriovė darbuotojų apsaugos sistemas ir e, tie žmonės, kurie išgyvena įvairiausių poreikių, e, jie buvo palikti vieni. Reikia kalbėti apie žmogaus orumą, apie skurdą, apie e, socialinę e, neligybę. Ir apie tai kalbėdami nesame populistai. Jeigu taip kalbame, mes tiesiog pripažįstame e, tikrovę ir ieškome e, sprendimų. Junkeris ir kiti komisijos nariai tegul džiaugiasi tiem paskutiniais tais mėnesiais komisijoje, nes po rinkimų tikrai papūs visai kiti vėjai. Antras pavyzdys susijęs su neteisinga politika, tai yra migracija. Čia ES tikrai padarė labai didelių klaidų, tai yra akivaizdu, nebuvo bendros pozicijos e, dėl e, atsakomybės pasidalinimo, taip pat e, nebuvo solidarumo šioje politikoje bendrai. Todėl visiškai sugriuvo Europos migracijos ir prieglopšio politika. 80-ame. Štatės pus straipsnėje yra tai numatyta. Ir e, rezultatas yra tas, kad pirmiausia šalis esančios prie sienos turi priimti daugiausiai tokių pabėgėlių ir niekas jiems nepadeda. E, taip pat e, tokios klaidos turi labai e, svarių rezultatų, taip pat kalbant apie pagrindinės teisės ir jų padėtį. E, aš ne šiaip savo paminėjau šitus du pavyzdžius. Ispanija ir Italija yra viduržėmio jūros šalis, jų interesai yra labai panašus, pavyzdžiui, interesai susiję su migracijos, srauto valdymu, ekonomika, taip toliau. E, mes priklausome skirtingoms politiniams šeimoms ir yra valdomo šitos šalis skirtingų politinių šeimų. Visgi reikėtų mums bendradarbiauti ir ieškėtų bendrų sprendimų migracijos kriziai. E, visa ES turėtų būti aktyvesnė šioje srityje srityje. Mėly kolegos, turėtumėm savo piliečiams siūsti kitokią, kitokį atsakymą, kitokią atsaką, kitokius sprendimus. Pirmiausiai, pradėkime kovoti su išlaidavimu. Čia, parlamente, turime pradėti šitą darbą. E, Pirmiausia, turėtumėm atsisakyti šitos nesąmonės, turėti kelias parlamento darbo vietas. 200 e, milijonų eurų e, kiekvienais metais išleidžiama vien tam, kad turėtumėm tiek darbo vietų. Kaip mes galime pateisinti tokį išlaidavimą savo piliečiams neįmanoma pateisinti. Tai pirmiausia, reikia kalbėti apie tai, kad būtų atsisakyta tokio išlaidavimo ir tai nėra demokratijos paminimas. Demokratija yra verto, vertybės, o ne vieta ar, ar pastatas. Pirmiausia, kalbėkime apie privilegijas, apie išlaidavimą ir panašiai. Ir taip pat kalbėkime apie piliečius ir jų prašymą keisti politiką. Kalbėkime apie ES sprendimus, kad sprendimai pirmiausia būtų nukreipti į teisės, kad mūsų piliečiai nenukentėtų, kai mes teikiame pirmenybę kitų interesams, kažkokių grupių interesams. Dėkoju. Dabar ne frakcijos vardu, ponas Bei. E, ministrė pirmininkė, mažiau nei prieš metus jūs atsitiktinai tapote Ispanijos vadovu. Taip atsitiko dėl skandalo, kuris pašalino Mariano Rahoj. Jūsų ateimas į valdžią buvo tikras stebuklas socialistų, Ispanijos socialistų partijai, kuri turi vos 80 vietų deputatų rūmose, tačiau tai yra katastrofa gyventojams Ispanijos, kurie kenčia nuo jūsų politikos. Jūsų pirmas žingsnis buvo priimti e, akvarijus laivą, tai yra vienos prancūzų vokiečių nevyriausybės nevyriausybinės organizacijos laivas, kuris e, pelnosi iš e, neteisėtų migrantų gabenimo viduržėme jūroje. Ir ta mafija, kuri e, klesti iš priekybo žmonėmis, naudojasi europiečių naivumu. Makronas ir Merkel džiaugiasi jūsų netikėtą paramą jų beprotiškai e, migracijos politikai. Jie paskubėjo jūs sveikinti. Jūs 2018 e, metais du kartus susitikote su ponė Merkel, antrą kartą su ją susitikote savo vasaros rezidencijoje Andaluzijoje ir jūs nesikonsultavę su ispanais sudarėte susitarimą su kanclerė e, ir sutikote priimti per daug migrantų per tą didelį migrantų srautą, kuriam atvėrė jų duris 2015 metais. Taip pat jūs e, e, dirbate su Maroku, jūsų e, pirmtakai sudarė daug susitarimų su šia šalimi, kuri yra stabiliausia ir turtingiausia Magrebo regione. Ir taip pat buvo sudarytas ir susitarimas dėl neteisėtų migrantų readmisijos nes Ispanija ir Šiaurės Maroka skiria vos 14 e, kilometrų. Vis dėlto e, nusprendęs priimti e, neteisėtus migrantus, e, kai nusprendėte priimti neteisėtus migrantus, daugybė jų pradėjo plūsti į jūsų šalį. Jūs e, pasidavėte Berlynui, taip pat pasidavėte vėliau ir Briuseliui. Ir nu, taip jau yra ilgą laiką. 2011 metais e, socialistų partija nusprendė paremti svarbų konstitucijos pakeitimą, e, pagal kurį visos Ispanijos vyriausybės dabar yra įsipareigojusios laikytis biudžet mokestinių e, apribojimų, kurios taiko Bruselis. Mm, taip pat e, jūs e, vis dėlto viena partija, į kurią jūs žiūrėdavote iš aukšto, vis dėlto sugebėjo laimėti istorinę pergalę Andalūzijoje. Aš čia kalbu apie Vox. Taip pat 2018 E, metais būtent dėl jūsų e, migrantų srautai e, padidėjo 129 procentais palyginti su 2017 metais. Italijoje priešingai dėl Mateo Salvini politikos imigra, neteisėta imigracija sumažėjo daugiau nei 95 procentais, kadangi žinia yra aiškiai, italai nebegali pakęsti, kad e, nepaisant jų įstatymų, migra, nepaisydami jų įstatymų, migrantai neteisėtai vyksta jų teritoriją. Ir Iš tikrųjų, e, blogiausia tai, kad e, mafija, tikroji mafija, su kuria kovoja Mateo Salvini, iš tikrųjų e, naudojasi žmonių nelaimėmis ir vykdo priekybą. Ir vienas Guardian laikraščio straipsnis neseniai parodė, kad migrant, priekyba migrantais, migrantų gebenimas yra pelningesnis negu narkotikų priekyba. E, ministrė pirmininkė, jūs galėjote pasiremti savo kolegą Italijoje, tačiau e, e, užuot tai daręs, jūs sukūrėte specialų fondą skirtą migrantų integracijai. Ir aš manau, kad Ispanijos žmonės ilgai nebetoleruos jūsų neatsakingumo. Dabar ponas Ujazdovski neprisijungusių vardu. Ačiū. Mm, ponios ir ponai. Prezentuje nie tyle swoją partię polityczną, ta debata jest zbyt upartyjniona, ale e, ale. Norėčiau pademonstruoti savo pagarbą Ispanijai, kadangi iš tiesų bet kurios valstybės vyriausybė atstovauja ne vien tik tai savo partijai, bet atstovauja savo šaliai. Todėl norėčiau pasveikinti e, Ispaniją. Uh, su tuo, su, su tuo, ko e, ėmėsi. Norėčiau taip pat pasveikint, e, pažymint 40-asias e, savo konstitucijos metinės ponas Verhofstadtas sakė, kad įstikinę proeuropiečių, europiečiai, na, o proeuropiečiams reikia daugiau praktinio požiūrio, šiandien reikia daugiau a, a, gerbti a, konkurenciją, nuotos ant centralizuotos ekonomikos, tačiau esu kalboje, tai ir girdėjote, reikia taip pat aiškiai įsivaizduoti, ką reiškia solidarumas. Solidarumas a, reiškia, kad a, reikia matyti, kada reikia kažkam kitam padėti Jeigu kažkas tai pakliuvo į sudėtingas e, sąlygas, e, tai lėmė ne jų pačių veiksmai, tačiau solidarumas nereiškia, kad reikia mokėti už kitų užvaistimą. E, solidarumas turi būti grindžiamas atsakomybė ir valstybės narės būtent tą ir turėtų daryti. Ir praktiškai Ispanija bus vienas iš mūsų pašnekovų, kalbėsime apie labiau realistinį požiūrį e, į europinę e, politiką ir e, turime būti labiau realistai. Ta girdėjome premjero kalboje šiandien. Premjerė, žodis jums. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems, kurie pasisakė. Dėkoju ir dėl to, kad iš tikrųjų diskusijos įsibėgėjo, kiekviena vis pasisakant. E, norėčiau pasistengti atsisaky, atsakyti visiems kartu, o ne kiekvienam asmeniškai jums leidus, nes kitaip aš tikrai labai išsi, išsiplėščiau. E, pirmiausia, pagrindinė mintis yra, kad mano kalbos, kad reikia saugoti Europą, kad Europa mus irgi saugotų. Ta pati sakė ir dauguma jūsų. Mes visi sutarėme, ne, nepaisant to, kad mūsų ideologijos skiriasi, bet turime saugoti Europą, kad jis saugotų mus. Pirmiausia, kalbėsiu apie migraciją. Ponui Weberiui pasakyčiau, kad, na, taip, gerai, kad jūs kalbate iš mūsų konservatorių partijos e, pozicijų, e, bet reikia pripažinti, kad migracija prasidėjo ne mūsų vyriausybei pradėjus e, dirbti, bet 135 procentai buvo migracijos rautas prieš mūsų darbo pradžią. Taigi, su mūsų vyriausybė prasidėjo ne migracija, o migracijos politika, kurios iki tol nebuvo. Mes visada žinojome, supratome tą situaciją ir būtent todėl priemėme akvarijus. Mes visą laiką supratome, kad migracijos problema visų šalių reikalauja bendros pozicijos, kuri būtų paremta dviem ramšiais - solidarumu ir atsakomybė. Mes mūsų vyriausybė e, palaiko vicepirmininko e, išdėstytą politiką. Manome, kad reikia e, skirti lėšų Afrikai, migracijos tranzito ir e, kilmės šalims. Mes dirbame su Magrebo, e, Saharos šalimis ne tik tai dėl Ispanijos interesų, dėl visos ES interesų. Įsivaizduokite, Ispanija jau daugybę metų metų turi gražinimo politiką ir sutartį su Mauritanija, su e, Maroku, su kitomis šalimis. Ir aš neseniai buvau Malyje ir mes e, ten vėl kalbėjome apie savanorišką gražinimo politiką. E, Malio piliečių, kurie dabar gyvena Ispanijoje. Taigi, gražinimo politiką mes labai skatiname. Taip pat mes stipriname ir sienų apsaugą. Be jokios abejonės mes e, dirbame ir integracijos rytyje, nes manome, kad labai svarbu integruoti tuos, kurie visgi atvyksta į mūsų žemyną. Be abejo, mes pasisakome už ES bendrosios prieglopšio politikos e, peržiūrą, reformą. Labai gaila, kad apie tai nekalba mažumos, mažosios politikos, maž, partijos, atsiprašau. Nekalba apie tai, apie ką kalba didžiosios partijos. Mes negalime žengti žingsnio atgal, reikia eiti tik į priekį. Todėl man labai neramu. E, man nerima kelia ne tai, kad e, atsiranda e, kraštutinės dešiniesios partijos. Man nerima kelia, kad tos partijos e, atima rinkėjus iš tų tradicinių partijų, kurios kalba apie Europos stiprinimą, apie Europos solidarumą. Mūsų vyriausybė E, nors aš iš tikrųjų žaviuosi jūsų retorika, ponė Ferhofštatai, mūsų vyriausybė pasisako už daugiametę finansinę programą. Mes giname jį taip, ją ja, taip pat ir taryboje, ir Rahojaus vyriausybė tą patį darydavo. Manome, kad programą reikia patvirtinti prieš rinkimus. Manau, kad tokiom sritim kaip žemės ūkis, sanglauda, migracija. E, moksliniai tyrimai. Šitom politikos rytim reikia finansavimo. Taigi, ponia Ferhofša, tai būkite ramus, mes tikrai patvirtinsime greičiausiai balandį mūsų biudžetą. E, Rahojus prieš tai būtent balandį ir pristatydavo e, biudžetą parlamente. E, mes ne tik, kad laiku padarysime šitą darbą, bet mes netgi anksčiau pradėjome šitą darbą daryti. Ir manau, kad yra geras biudžetas, ypatingai socialinė prasme, ypač kalbant apie e, lėšų perskirtimą. Taip pat yra labai daug yra inovacijų inovatyvių minčių susijusių su technologijomis, taip pat su um, e, bankų mokesčiais, e, pervedimų mokesčiais. Tai yra dalykai, kuriuos jūs taip pat svarstote čia, šiuose rūmuose. Mes irgi apie tai kalbame ir imamės priemonių. Taip pat jums leidus. Norėčiau pakalbėti ir apie Kataloniją, nes e, ponia Keller užsiminė šio klausimo. Nuo 14 metų 2014 metų Katalonijoje vyko penki balsavimai. Penki. Dėl tai vyko treji rinkimai e, regioniniai ir du referendumai. Kokie buvo šių visų balsavimų rezultatai? Vieni rinkimai buvo mm, e, žodžiu, 48 procentai e, buvo už iš e, laisvės siekiančios partijos ir 52 už vienybę su Ispanija e, siekiančias partijas. Taigi, Ispanijoje nėra daugumos už nepriklausomybę. Penk, parlamentinė dauguma yra dėl tų visų pasiskirstimų, bet nėra pilietinės visuomenės, kuri būtų uh, dauguma už nepriklausomybę. Taigi negali mažuma primesti savo nuomonę daugumai. Jau senai yra pabrėžiama, kad dauguma nepasisako už nepriklausomybę. Tai pirma. Antra. Akivaizdu, kad Europoje, ne tik tai Katalonijoje, bet ir, pavyzdžiui, Vokietijoje, Bavarijoje arba Italijoje, Venete arba Prancūzijoje, Korsikoje yra įvairiausių teritorinių e, tokių įtampų, fragmentacijų. Ir koksgi skirtumas tarp to, kas įvyko Katalonijoje arba Venete, pavyzdžiui, jeigu lygintumėm, arba Bavarijoje kai e, įvairiausi judėjimai kalbėjo apie nepriklausomybę Venete arba Bavarijoje. Ogi būtent, kai Venete, e, Italijoje, dėl Veneto arba e, Vokietijoje, dėl Bavarijos konstitucinių teismui paskelbų sprendimą, tie judėjimai jo laikėsi, o Ispanijoje ne. Kai, kai Konstitucinis teismas paskelbė sprendimą, nepriklausomybės siekiantys judėjimai e, trypia tą sprendimą ir Ispanijos konstituciją. Taigi problema yra ta, kad nepriklausomybės siekiančios partijos negerbė konstitucijos ir konstitucinio teismo sprendimo. Trečia. Akivaizdu, kad nuo 2010 metų Katalonija e, turi savo regioninę konstituciją, vadinamą statutą, dėl kurio nebalsavo Katalonijos piliečiai. Ta reikia išspręsti, tą problemą. Mes tą žinome. Taip pat tiesa, kad jau dešimt metų akivaizdu, kad yra politinių partijų, kurios atsida, atsiradusios opozicijoje naudojasi Katalonijos klausimu ir kiša pagalius į ratus vyriausybei. To nedarė socialistų e, partija. Iš e, lojalumo Ispanijai. <clears throat> Ispanija yra šalis e, taip decentralizuota ekonominė, socialinė, švietimo prasme, kalbų prasme tie vaikai, kurie gyvena mm, regionuose, kurie turi savo identitetą, jie ir mokosi tomis kalbomis. Ir e, Ispanija pagal tam tikrus skaičiavimus yra antra e, šalis pasaulyje labiausiai decentralizuota. Taigi, E, Katalonijos e, judėjimai pirmiausiai turėtų pripažinti, kad Katalonijoje didžioji dauguma piliečių nepasisako už nepriklausomybę, o e, vyriausybė turėtų padėti užmėgsti dialogą tarp tų dviejų dimensijų e, Katalonijoje - nacionalistinės dimensijos ir nenacionalistinės. Ir tikrai Ispanijos vyriausybė, kitaip negu ankstesnės vyriausybės, dabar tikrai turi valią per dialogą, e, gerbent konstituciją ir autonominį statutą, spręsti šitą mm, klausimą. Bet pirmiausiai Katalonijos judėjimai turi pripažinti, pripažinti, kad neturi daugumos ir antra, kad turi kalbėti su Katalonijos dauguma ir ieškoti sprendimų, kaip išeiti iš to klavitės, su kurioje jau yra dešimt metų. Katalonijoje problema yra ne nepriklausomybė, o sugyvenimas. Galiausiai. Pone Weberi, jūs kalb... užsiminėte ir apie balsavimą dėl nepasitikėjimo. Dėl nepasitikėjimo buvo balsuojama todėl, e, kad tai buvo demokratinis e, procesas. O kasgi atsitiko Andalūzijoje? E, Andalūzijoje, tai panašiai kaip ir Prancūzijoje dabar vyksta, yra nedemokratiniai procesai. Tai yra partijos, kurios kalba apie e, teisų panaikinimą, lygybės panaikinimą. Čia yra peržengiama riba. Negalime ieškoti jokių salčio taškų su e, kraštutiniais dešiniaisiais. Mes niekada to nedarysime, nes jų nedemokratiniai įsitikinimai mus yra neprimtini. Ponios ir ponai, noriu pasakyti, kad Ispanijos vyriausybės noras, didžiausias noras yra stiprinti Europą. Štai yra mūsų pasiūlymai ir lyčių lygybės ir kovos su prastu darbu ir nedarbu, su jaunimo nedarbu srityse. Visi, visos šios rytis, kurios yra susijusios su tuo Europos stiprinimu tam, kad jinai mus saugotų, mes esame pasiruošę dirbti šiuose srityse. Na ir galiausiai, ponė Verhofštą, tai jums irgi šį bitą pasakysiu, jūs daugiau negu aš vadovauju e, vyriausybė, jūs daugiau esate laiko jau parlamente ir tikrai turite daug patirties. Manau, kad e, savo pasisakymę Aš pasiūliau sprendimų, kaip išeiti iš aklavėtės įvairiausiose srityse ir išorės politikoje, ir monetarnėje politikoje. E, čia turiu omenyje ir sprendimų prieimimus, ir taryboje, ir parlamente. Ir mes tikrai, kaip jau sakiau, ginsime tokius svarbius klausimus, apie kuriuos aš ir kalbėjau. Dėl kairių, kai kurių klausimų reikės keisti sutartis, kai, dėl kai kurių ne. Čia mes tikrai sutarėme ir dirbame kartu su ponu Borel, mūsų užsienio reikalų ministru. Ir mes tikrai ieškosime kelių, kad sustiprintume ES, taip pat ir išorės politikos srityje. Nuoširdžiai dėkoju gerbiamas parlamento pirmininkė. Cominciamo con il catch di AI. Abbiamo ritardato il voto. Periname prie spontaniško pasisakymo pagal prašau žodžio procedūrą. Mm, balsavimas vyks šiek tiek vėliau, tačiau norėčiau apsiribuoti vieną minutę užduodant klausimus ir kuo labiau laikysitės laiko reglamento, to daugiau galimybių bus pasisakyti. Kalbėtojų surašyti daugiau negu 150 žmonių. Pirma, panas Gonzalės. Gyvename laikais, kai labai daug neteisingų uh, naujienų, bet ir neteisingų įsitikinimų. Jūs nesakykite, niekada neįsiu uh, e, e, oboliauti su uh, kraštutiniais dešiniaisiais, kai jūsų, pa, jūsų koalicija yra įvairiausių kraštutinių partijų. Be to sakote, kad tikrai patvirtinsite biudžetą ir už jį balsuos ir buvę teroristai teroristai ir visokiausi kiti ekstremistai. Jūs labai daug kalbate apie globalizaciją, bet jūs nekalbate apie Ispanijos vienybę ir jūs nesugebate. Uh, um, apsaugoti Ispanijos e, nuo e, birėjimo. Matote daugybę e, čia geltonų plakatų, bet jūs pats neužsiminėte apie Kataloniją, jūs neužsiminėte apie šitą situaciją. Mes tikėjomės, kad mūsų ministras pirmininkas kalbės apie Ispanijos vienybę. Mes čia, šitose rūmose, giname jau tiek metų Ispanijos vienybę, o tai yra ne tik tai, e, ne tik tai žodžiai, tai yra įsitikinimai. Jūs, pirmininkaudamas, e, vyriausybei nesugebate atėjęs čia apginti Ispanijos vienybę, kai mes tą darome jau tiek metų. Tai yra labai skaudu, bet iš, ištversiu. Ačiū. Garcia Peris. Pirmininkė Sančesai. Dabar yra sunkus laukai, laikai Europoje ir klausantis jūsų kalbos, kai jūs įsipareigojate gerbti Europos vertybės, jas ginti, yra nuostabu. Mes tikrai tikime, kad mūsų e, problemų sprendimas yra Europa, stipresnė Europa. E, manau, kad mes negerbėme Europos projekto, jeigu nesinaudojame galimybę čia kalbėti apie sprendimus, kaip mes galime išspręsti žmonių problemas. Didesnis socialinis teisingumas, didesnė lygybė, e, kurti Europą, kurioje vyrai ir moteris turi tas pačias teisės, žiūrėti žmonėms į akis ir sakyti, kad Europa yra jų problemų sprendimas. Tai yra Europos europei, europeistų, tų, kurie pasako už Europos vienybę įsipareigojimas, tų, kurie kovoja už demokratiją, tų, kurie e, visomis jėgomis gins Europą, e, Europą, kuri e, sugebės vėl pateikti atsakymus žmonėms, mūsų piliečiams. Dėkoju, kad jūs esate proeuropietiškas, kad ir toliau ginate Europos projekto pagrindinės vertybės. Starbatį. der große Sozialdemokrat Ferdinand Lassalle. Prezidentas Rasal, mm, socialdemokratas, sako, kad politika prasideda nuo tikrovės suvokimo. Vakar mes šventėme euro e, jubiliejų ir klausėmės kalbų, kurios visiškai neturi nieko bendro su tikrove, yra kažkokios svajos, svaičiojimai. Pirmininkė, jūs norite socialinės Europos Tai yra tokia Europa, kurioje žmonės turi darbą, kur jaunimas turi perspektyvų. Tai yra be galo svarbu. Reikia kelti klausimą, kodėl eurozona yra lėčiausiai augantis regionas pasaulyje. Kodėl? Kodėl mes investicijų programos pakankamai tinkamai neįvykdome? Reikia privačių investicijų. Kodėl mes neturime privačių investicijų? Uh, Todėl, kad Europa skaldosi, yra suskaldyta euro. Mes Vokietijoje, pavyzdžiui, beveik e, kai kur nėra beveik nedarbo, o kai kur yra labai dėlis skurdas. Tai nėra ta socialinė Europa, tai yra suskaldyta Europa. Ne to mes norėjome. Panas Nart. Gracias, senor prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė Sančiasai. populistai ir separatistai mums kelia didelę grėsmę. Bet negana juos smerkti. Reikia keisti paradigmą, reikia keisti po politiką, ekonominę politiką, dėl kurios žmonės balsuoja už, tokius, už tokias partijas. Bet dabar yra daugiau doktrinos negu sprendimų, daugiau politikų negu politikos pirmininkė, negalima eiti nei su populistais, nei su separatistais dešiniaisiais ar e, kairiaisiais, nes jie skaido. Mes turime susiburti, turime susiburti tie, kurie statėme ir toliau norime statyti Europą, kurti Europą. Ir tiems, kurie mano, kad Katalonijoje e, problema yra pirmiausiai katalonų problema, noriu pasakyti, kad Katalonijoje daugiausia balsų surenka Siudadanos partija, ne separatistinė partija, daugiausia balsų surenka. Taip pat labai svarbu e, kartu ginti savo vertybės, kovoti E, kovotų kartu dėl solidarumo, vienybės, atsakomybės. Pirmininkė Sančiasai, tai yra svarbu ir Europai, ir kartu Ispanijai. Bovė. Monsieur le Président du e, Ispanijos ministrė pirmininkė lapkričio penktą dieną lankiausi pas savo senus kolegas iš Europos parlamento, kurie šiuo metu yra įkalinti Ispanijos kalėjimuose. Ar įmanoma dabar įsivaizduoti, kad išrinkti asmenys, visų pirma išrinkti ES lygių, vėliau išrinkti Katalonijoje teisėtai, vėliau bus įkalinti dėl savo politinių idėjų. Mes šiame parlamente daugybę kartų smerkėme neliberalią politiką, kurią vykdo ponas Orbanas. Mes taip pat smerkėme Lenkijos vykdomą neliberalią politiką. Mes taip pat pagristai e, kaltiname, e, smerkėme e, išpolius prie žmogaus teisės, kurie vyksta kitose Europos šalise. Taigi noriu paklausti, ar Ispanija dėl savo konstitucijos ir dėl Katalonijoje vykdomos politikos prisijungs prie tų mano minėtų šalių. Man dėl to tenka apgailestauti. Klausiausi jūsų pasisakymo, tačiau noriu paklausti, kaip įmanoma, kad mm, asmenys, kurie yra deputatai, kurie yra regioninės valdžios atstovai, yra kalinami. Išgirdau jūsų kvietimą plėtoti dialogą, aš jam pritariu, tačiau manau, kad dialogas įmanomas ne su įkalintais asmenimis. Reikia pirmiausia juos išlaisvinti ir tada galėsime diskutuoti. Ir būtina prisimti atsakomybę ir taip pat galvoti ir apie teismą. Taigi išlaisvinkite šios asmenys ir tai bus demokratinis veiksmas. Je vous rappelle noriu priminti, kad reikia laikytis taisyklių. Jeigu kalbėsite dvi minutės, tai kiti jūsų frakcijos nariai praras jiems skirtą laiką. Tokios yra taisyklės ir reikia jas gerbti. Dabar ponas Urban Krespo. Senioras. Pirmininkė Sančiasai, jūsų vyriausybė darbo pradžioje priemė akvarijus, o po pusmečio neįsileido Open Arms Barcelonoje Beje, dėl to labai džiaugiasi fašistai tokie kaip Salvinis. Prižadėjote atšaukti piliečių saugumo įstatymą, bet jis neatšauktas. Prižadėjote atšaukti darbo reformą. Bet ne tik tai, kad neatšaukėte, bet jūs netgi leidžiate tokioms pelningai dirbančioms įmonėms kaip Alko atleisti šimtus darbuotojus. Žadėjote banko mokestį, bet nieko neištesėjote. Žadėjote sureguliuoti nuomos burbulą, dėl kurio tūkstančiai žmonių netenka žmonių, bet panašu, kad vis tiek nieko gero nebus, laimės grifai. E, pirmininkė Sančias, ar, ar ir toliau socialistai e, bus didžiosios koalicijos neoliberalių politikų siebrai samokslininkai, tam, kad sustabdytumėte reakcijas į tokią bangą, politikos bangą, kuri rytasi per Europą ir dabar pateko į valdžią koalicijoje, Andalūzijoje, reikia Europos taupimo politiką pakeisti 180 laipsnių, nes ji tarnauja tik elitui. Pone Sančiasai, labai svarbu pakeisti iš esmės ES politiką ir Europos politiką, Europos šalių politiką, nes nelieka laiko. E, ponas Maut, aš pritarsiu tam, ką sakė ponas Bovė, kalbėdamas apie e, įskalintus asmenys e, iš Katalonijos. Jie e, preliminariai sulaikyti jau vienerius metus, tai yra politiniai kaliniai. Politiniai kaliniai, bet Europos komisija nieko nesima, nieko nesima ir taryba. Parlamentas kaip institucija nieko nesako ir net ir ponas Ferhofstadt tyli Europos vertybės, apie kurias nuolat girdime, yra paminamos ir kyla klausimas, kodėl. Tikėtina priežastis yra ta, kad Ispanijos vyriausybė remia e, e, europinį projektą ir tai dėl kažkokių priežasčių pateisina tų politinių kalinių kalinimą. Tai yra veidmainiškumas, su kuriuo sunku taikytis ir aš noriu pasiūlyti Jums pasižiūrėti patiems į save ir pradėti tų politinių kalinių išlaisvinimo kampaniją. Ačiū dabar ponas Epitidėjos. Grazie, prezidentė. Καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ. Έχω... Noriu pasisveikinti su ministru pirmininku, turiu Jums keletą klausimų. kokių praktinių priemonių imsitės, kad jūsų šalis, Ispanija, taip pat Italija ir mano šalis, Graikija, nebebūtų tais regionais, kur migrantai įstringa. Jūs sakėte, kad pasisakote už Europos kariuomenės kūrimą, tačiau manau, kad, pate, kad norint pateisinti ES e, karinius e, gebėjimus, reikia rasti priešą, kuris kelia grėsmę ES. Gal galite įvardyti, kas yra tas priešas? Man atrodo, kad vienintelė šalis, kuriams kyla grėsmė iš trečiosios šalies, yra Graikija ir Kipras. Joms kyla grėsmė iš Turkijos. Taip pat kyla klausimas dėl mūsų gebėjimo įsikišti už už savo sienų. Ar jūs tikrai apie tokią Europos ateitį galvojate? Europos Sąjungos kaip pasaulio policininkės vaidmuo. Na, jūs taip pat sakėte, kad reikia ir atsisakyti vienbalsiškumo taisyklės, bet jeigu tai bus, tai valstybės narės turės mažiau galių, ypač sumažės mažų valstybių galios. Ar galite įsivaizduoti, kad jūsų uh, Mm, šalies interesai, pavyzdžiui, nukenties, kad jūs atsirasite mažumoje ir negebėsite ginti savo interesų. Dabar, ponė Delangė, ačiū ministrė pirmininkė, visų pirma, ačiū už jūsų labai konstruktyvų pasisakymą. Mm, na, akivaizdu, kad Ispanija yra patikima ES partnerė ir mm, Europa bus e, Ispanijos partnerė. Mes sieksime gyvendinti, pavyzdžiui, jaunimo garantijų politiką, taip pat e, sanglaudos politiką, bet reikia prisiminti, kad socialinė Europa prasideda namuose. Ir jeigu e, norite pasiremti Europos užimtumo programą, užuot dirbę pas save, tai yra pavojinga. Na, jis Ispanija iš tikrųjų yra gigantė, jos ekonominė padėtis yra gera, taip yra dėl ankstesnės vyriausybės pastangų, bet dabar neužkraukime busimoms kartoms per didelės skolų naštos. Atsakomybė ir solidarumas yra neatsiejami dalykai ir aš tikiuosi, kad būtent šio pagrindu mes ir toliau tęsime darbą su Ispanija. Lopes Istorijas. Pirmininkė Sančiasai. Kaip jūsų kolegė sakė, kaip kolegė sakė, mes dabar kalbame apie Europos ateitį. Nesuprantu, kodėl jūsų kalba tapo rinkiminės kampanijos kalba remianti pono Timmermansą. Daug kas čia manęs klausia, ar taip kaip jūs aktyviai bandote kovoti su buvusiais diktatoriais, jūs taip pat kovosite ir su dabartiniais diktatoriais, tokiais kaip Kuba ar Venezuela. Ar jūs pasmerksite pagaliau juos, ar tylėsite ir toliau, daug kas nori pažino, sužinoti. Taip pat jūs kalbėjote apie ES teisiną, kurį gerbėte. Įrodykite tai. E, smergdami Kastro ir Maduro režimus, nes Kuboje vis tiek toliau vardo Kastro, yra e, politinių kalinių tose šalyse, reikia kovoti už jų laisvę. Taip, elgdamasis jūs įrodysite, kad tikrai gerbėte Europos vertybės. Ačiū, Blanko Lopės. Ačiū pirmininkė. Pone Esteban Gonzalės Pons. Patriotas ne tas, kuris reikia te gyvoja Ispaniją, o tas, kuris e, gerbė konstitucinės teisės, Europos vertybės, o ne palaiko tą, kuris greuna konstitucinę tvarką. Jūs įrodėte čia, kad esate Is, Ispanijos patriotas. Jūs galėjote ir šiandien tą įrodyti, paremdamas pirmininką, kaip mes darydavome, kai iš jūs ateidavote ir prašydavote mūsų pagalbos. Jūs šaukėte, Ispanija greun, griūna, o šitas, šita vyriausybė paveldėjo Ispaniją, kuri buvo labiausiai susiskaldžiusi kaip niekada. Ispanija, kuri kurioje buvo ypatingai daug e, separatistų. Ir tai būtent ir yra dabartinės vyriausybės darbas sukurti e, bendrabuvio galimybę Ispanijoje, kur yra ypatingai susiskaldžiusi. Ačiū pirmininkė, gerbiamas premjerė. Ačiū už tai, kad dalyvaujate šiuose diskusijose. Nuo breksito referendumo ES susitelkė į politinės, tolesnės politinės integracijos klausimai išrinkus pona Trumpą, matome, kokie linkme einame, tai neteisingai yra, iš tiesų yra didžiulių iššūkių nesusijusių su politinė integracija, tai yra darbo teisės viešosios institucijos, tai yra socialinės Europos klausimai. Europa turėtų ir toliau uh, išlikti darbo teisų tvirtovę, tačiau jeigu nori išsaugoti konkurencinės galimybės pasaulinio lygmenių, tai nereiškia, kad reikia būtinai mažiausių mokesčių ir kraštinio reguliavimo. Stovime prieš naują ekonomikos e, nuosmukį, reikės galvoti apie išlaidas ir e, iš tiesų Ispanijos deficitas gali reikšti dėlis iššūkius Europos ateičiai. Bilbao Barandika, ačiū. Pirmininkė, Piliečiai tikisi iš mūsų kažkokios naudos, e, atitinkamo ekonominio modelio, kad mes e, kurtumėm ekonominį modelį. Ir ta e, Baskų nacionalinė partija, nacionalistinė partija nuo 30-ųjų metų e, dirba. Mes e, prisidedame prie e, vertybių gynimo. Mes norime sustiprinti e, socialinę sistemą, ieškoti tokių projektų, kurie sukurtų pridėtinę vertę, taip pat kurti dialogą. Spręsdami tokias baises, sunkes problemas, mes džiaugiamės, kad jūs irgi ieškote dialogo. Ir tai yra tikrai geriau e, negu tai, kas buvo daroma iki šiol. Mes tikimės, kad tokie e, pažadai virs patvirtintų biudžetu ir darbu sukurti e, sugyvenimą mūsų visuomenėje. Vien tik tai žodžiai negana, vien tik tai įstatymas taip pat negana, todėl e, negalima e, politinio klausimo paversti kriminaliniu klausimu, baudžiamuoju klausimu. Tai įvyko Katalonijoje. E, labai svarbu, kad per europinės vertybės, per solidarumą, per supratimą mes e, kurtumėm e, mūsų bendrą sugyvenimą. Dėkoju. Marcelėzi. Gracias, presidente. Senor... Ačiū pirmininkė, ponė Sančiasai, mes džiaugiamės, kad jūs sakote, kad biudžetas Ispanijoje bus patvirtintas. E, tai rodo, kad, Ispanijoje, kad Europoje yra įmanoma eiti e, kitaip, ne, ne apykantos linkme, o solidarumo, tvarumo linkme. Reikia tam daugiau e, drąsos, drąsos vykdyti žmogišką politiką. E, pirmininkė, ar bus atšauktas piliečių teisų įstatymas, ar bus toliau leidžiama gelbėti žmonės viduržėmio jūroje, ar bus sprendžiamos klimato problemos. Ar bus vykdomi Paryžiaus įsipareigojimai, ar bus kalbama apie švaresnę energiją, ar bus uždaromos e, atominės elektrinės ir, ir, ir, ir, ir, ir kasyklos, anglės kasyklos. Tikiuosi iš jūsų šitų sprendimų. Komi. Okay. Buongiorno, prezidente. Benvenuto al Parlamento europeo. Lei ha parlato. Labai ryta premjerė, sveikas atvykęs Europos parlamente, kalbėjote daug apie moteris, moterų teisės, kalbėjote apie smurtą prieš moteris. Tikiuosi, kad kai čia lankysitės uh, E, Kita kartą kartu su jumis atvyks e, jūsų delegacija ir moterų, nes dabar atrodo, kad ten vieni vyrai. E, Ir iš tiesų reikėtų tai pademonstruoti veiksmais, o ne žodžiais. Italija, Ispanija visuomet plėtojo gerus santykius ir ne tik tai migracijos klausimais, apie tai daug kalbėjome, tai turbūt abiejų šalių vardu galiu pareikšti, kad norime Dublino reglamento reformos, nenorime, kad to būtų atsisakoma, tačiau visgi vadovų taryba valstybės narės to atsisako. Europos parlamentas balsavo balsavo e, už Dublino reglamentų reformą, e, e, balsavo dėl imigrantų gražinimo, tačiau svarbu, kad ir premjerai, ir ministrai susitartų dėl to, dėl smurto prieš moteris. Mes sutinkame, kad būtina imtis veiksmų, būtina kad vykdytumėm tinkamą politiką, turime užtikrinti, kad moteris galėtų uh, visavertį vaidmenį atlikti darbo rinkoje, kad ne, nebūtų įstrigusios vien tik tai namuose vykdodamos savo pareigas. Ačiū pirmininkė. Jeigu lyginate e, Bavariją su Katalonija, tegul e, bent jau faktai būna teisingi. E, tikrai niekada nebuvo Bavarijoje jokių kairiųjų separatistų judėjimų. E, tai yra labai dėlis skirtumas su Katalonija, taigi prašau, e, nelyginkite, jos yra nepanašios. Antra, jūs sakėte, ką reikia daryti europinių lygmenių, o man būtų labai įdomu, ką jūsų vyriausybė daro, nes negana vien tik tai ES lygių kalbėti apie um, darbą užimtumą, jeigu jūs e, nacionaliniu lygiu darbote vis, viską priešingai. Jūs patys nesimate jokių e, priemonių užimtumui didinti, ypatingai jaunimo užimtumui. Aš negirdėjau nieko iš jūsų, negana vien tik tai reikalauti Europos solidarumo. Reikia ir patiems imtis priemonių. Subsidarumas ir solidarumas yra labai susiję. Ačiū. Onorevole Nar. elnök úr! európa jövőjéről vitatkozunk. ponas mayer ačiū kalbame apie europos ateitį. Europos demokratiniai sistemai kyla didžiuliai iššūkiai. Europa nepa, nepajėgi susitvarkyti uh, E, su situacija, kai e, valstybės narės vyriausybė nuneikė demokratinės e, teisės ir kurio neliberalią sistemą, kad buvo apie Vengriją ir jos premjerą Orbaną. Jo geriausias bičiulis yra turtingiausias šalies pilietis. Mm, viešoji žiniasklaida pertvarkoma visoje Vengrijoje o e, opozicija e, parlamente nieko negali padaryti. Ir tik tai saujelė žmonių neįtikėtinai praturtėjo, kai tuo tarpu tūkstančiai vaikų badauja. Korupcijos atvejai net, net, netiriami, o, o, o persekiojama yra opozicija ir pilietinė visuomenė. Premjerė, jūsų šalis iš, iš diktatūros, diktat, diktatūros valstybės vyko demokratiška. Kaip būtų galima užtikrinti, kad Europoje daugiau nebebūtų diktatoriškų valstybių? Jei kalbėsite dvigubai ilgiau, tai tiesiog atim, atimsta galimybę iš kolegų pasisakyti, nes turime dar, dar balsuoti pirmą valandą. Sančias. Sveikas atyvės pirmininkė Sančiasai. Toen ook. Ik wilde vier Catalaanse. Kai uh, lankiausi Barcelonoje ir jūs ten lankėtės, norėjau aplankyti kelius kalinius Katalonijoje, kurie ką tik buvo baigę bado streiką. Iš tiesų, ne man vertinti turbūt politiką ar strategiją, tačiau su ko negaliu sutikti, kad žmonės kalinami daugiau negu metus. Ir tai E, tęsiasi ir noriu pasakyti, kad niekas e, iš jų nevykdė e, smurto, tokio sukėlimo ir politiką reikia vykdyti per dialogą, o ne per teismus. Ir turbūt ponas Weberis e, čia ką netinkamai pastebėjo, taip iš tiesų yra pavojingas nacionalistas, ne, nu, bet ne, Kata, ne Katalonijoje. E, tas naujas pavojingas nacionalizmas tai yra e, neofrankizmas. Ir jūs bijote tiesiog kraštutinių dešinių, turite išlaisvinti politinius kalinius. Pirmė ministras Sančez benvolgut josep borrell ben tornat en aquest parlament. señor sánchez el gobierno anterior de. pirmininke sančesai jūsų vyriausybė